Mesdames, messieurs, bonjour. Ponios, ponios ir ponai, pradedame darbus. Labą dieną visiems. Darbo tvarkės projektas, jei nieks jam neprieštarautų, iškart galėtume jį patvirtinti. Labą dieną, ponė Mizelie. Toliau posėdžių protokolų tvirtinimas. 8-9 spalio ir 5 lapkričio. Tie protokolai tvirtinami, jeigu niekas neprieštarauja. Matau, kad patarėjai puikiai dirba. Viktorai, Viktorai, Viktorai, noriu padėkoti Jums. Viktoras dėja negirdi mane, sako pirmininkė. Aš noriu svarbu pranešimą padaryti. Gerbiami kolegos, kaip žinote, šiandien yra gruodžio trečia. Šiandien mes švenčiame tarptautinę neįgaliųjų dieną. Šita diena tokia buvo paskelbta pirmą kartą 92 metais, jungtinės tautos tą padarė ir stengiamasi ginti neįgaliųjų teisės, skelbiant šią dieną ir užtikrinti jų teisų apsaugą visose visuomenės gyvenimo srityse. Ir būtent ši diena yra tam, kad atkreiptume dėmesį į neįgaliųjų situaciją. Šiemet e, dėmesys skirtas neįgaliųjų autonomijos užtikrinimui, e, įtraukiai visuomeniai tvariai visuomeniai ir čia kalbame apie horizontas iki 2030 metų programą. Ši programa siekia, kad niekas neliktų užmirštas ir ypač neįgalėjai asmenys, kadangi jam yra labai nemažai problemų. Ypač kai uh, Kalbant apie mūsų komitetą, tai čia kalbame apie judėjimą neįgaliųjų. Mes paprašėme, kad būtų parengta teminė studija šią temą. Jis yra dabar salėje. Taigi, kalbant apie neįgaliųjų galimybėmis pasinaudoti transportu, naudotis turizmo paslaugomis. Ir ši studija būtent atspindi situaciją įvairiose valstybėse narėse, trijose srityse. Ilgų distancijų transportas, vietos transportas ir turizmas. Kalbant apie tas tolimas keliones, tai čia yra Europos Sąjungos e, teisės aktai, kuriais siekiama užtikrinti geras galimybės neįgaliesiems naudotis tolimo susisiekimo e, transportu. Bet kalbant apie vietos transportą, tai e, čia šis rytis yra reglamentuojama valstybių narių ar net miestų ar regionų mastu. Ir kai kuriuose valstybėse narėse situacija yra gera, o kai kuriuose pavyzdžiui, neįgalieji praktiškai visiškai negali naudotis vietos transportu. Ir tą reikia gerinti labiau koordinuotomis nacionalinėmis priemonėmis, bet taip pat e, tą reikia daryti ir ES mastu. Europos parlamento iniciatyva e, vidaus rinkos e, generalinio direktorato iniciatyva dabar bandoma paskelbti, bandoma išskirti, kurios, kurie miestai, kurios sostinės ES galėtų būti laikomos išmanaus turizmo sostinėmis. Ir čia remiamasi keturiais kriterijais. Kalbant apie turizmo politiką, tai ES kompetencija čia apribota tik tai koordinavimo ir informavimo veiksmais ir buvo dedamos pastangos, kad informavimo e, sistemos skirtos būtent galimybėmis pasinaudoti e, turizmo paslaugomis, kad tos informavimo sistemos būtų harmonizuotos, čia dėja nebuvo pasiekta labai gerų rezultatų. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad situacija transporto ir turizmo srityje per lyginant su praėjusiais 10 ar 20 metų, yra geresnė, bet dar neužtenka to, kas yra. Pavyzdžiui, per daug e, sudėtinga dar yra neįgaliesiam turėti, jei keliaujama su persėdimais ar, ar keliais maršrutais, kad visa kelionė vyktų sklandžiai. 8 lapkričio parlamentas ir taryba susitarė dėl komisijos pasiūlymo e, skirto prieigai. Ir čia kalbame apie norą suartinti e, įstatymų, taisyklių ir, ir įstatymus, taisyklės ir kitas priemonės, kad e, būtų galima lengviau gauti reikiamas paslaugas. E, transporto komitetas dalyvavo šiame teisėkuros procese e, visais klausimais, kurie yra susiję su transportu. Deja, noriu pasakyti, tie mūsų siūlomi pakeitimai, kuriais norėjome geresnė prieiga neįgaliesiems užtikrinti, buvo atmesti. Buvo jiem priešinamasi. Kalbant apie galutinį pasiūlymo tekstą, 19 e, metų pradžioje bus balsuojama plenarinėje sesijoje ir tikiuosi, kad parlamentui pavyks pasiekti užsibrieštų tikslų. Bet Aišku, kad vien šio teisės akto neužtenka. Turime ES skirti daugiau pastangų, kad užtikrintume, kad kiekvienas e, pilietis ir pilietė, e, kurie yra neįgalus, riboto mobilumo, galėtų, turėtų visą reikalingą autonomiją, visas reikalingas galimybės pasinaudoti transporto paslaugomis. Ir kolegos, norėčiau padėkoti Jum, kad išklausėte mano pranešimo. Norėčiau paklausti, ar kas nors turi kokių komentarų. Ponas Taylor. Dėkui, pirmininkė. Aš buvau pranešėjęs transporto komitete rengiant nuomonę šiuo klausimu ir ponas Lokhartas buvo pagrindinis pranešėjas. Transporto komiteto prioritetai buvo tokie. Norėjome, kad neįgaliųjų galimybės naudotis transporto paslaugomis, tas tų galimybių užtikrinimas būtų privalomas. Taip pat mes siūlėme, kad įvairius vietos transportas ir, tarp, ir, ir tas intermodalumas irgi būtų įtrauktas į tą pranešimą. Bet mums nepavyko išspręsti visų problemų. ir buvo pasiektas toks mm, sustarimo projektas. Mes, mums pavyko sustarti dėl savitarnos bilietų automatų. Bet ne viską mums pavyko pasiekti, ko mes norėjom ir neįgalieji, kurie labai daug yra atsiuntę mums skundų. Deja, negalėjom tų skundų visų patenkinti. Dėkui, ponas Vilman Denkamp. Ką jūs norėtumėt e, pridurti? Ačiū pirmininkė. Norėčiau patikoti visoms e, tarnyboms, kurios užtikrina, kad sanglados politikos struktūros veiktų kuo geriau. Mes puikiai suprantame, kad situacija yra labai sudėtinga, ypač kai norime vienareikšmiškai, kai, norėtume, kai norime paprastai, be kliūčių važiuoti po visą e, Europos Sąjungą. Visai neseniai Musulie parengė pranešimą apie keliaujančių geležinkeliais teises. Atrodo, kad mes į šitą pranešimą pasiūlėme pakankamai daug situaciją pagerinsiečių pakeitimų. Aš matyčiau, manyčiau, kad ir dabar vietos lygmenių galima daug ką nuveikti ir be didelių investicijų. Žinoma, parlamentas taipogi turėtų uh, apdairiai siūlyti, kad uh, visose regionuose, Vokietijoje, Niderlanduose būtų važiuojama vietos lygmenių artimajame transporte didžiuliais greičiais. Taigi aš norėčiau padėkoti Jums už tą labai naudingą pranešimą. Dėkui, gerbiamas ponė Vandenkamp. Ir apie ką bekalbėtume, apie regionus, apie miestus, manau, kad transporto ministram neįgaliųjų padėtis turėtų būti prioritetas. Ir ta mūsų užsakyta studija turėtų būti svarbi visiems. Ir mes ją išsiųsime mūsų komiteto vardu visų valstybių narių transporto komitetams, rytoj, transporto ministrams. E, rytoj tą padarysime, o dabar mm, keliaujame toliau. Tai yra bendrijos vizų kodekso nustatymas. Dabar pradedame elektroninį balsavimą. Pirmiausia, turim pažiūrėti, ar užtenkamas skaičius yra komiteto narių, pabandykim balsuoti, pažiūrėsim, ar netrūksta komiteto narių. Elektroniniu būdu patikrinkime. Viskas gerai. Pakankamai daug mūsų susirinko ir galime balsuoti. Taigi pradėsime. Lygiai, jūsų pranešimas. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Primta. 39. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 40. Už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 43. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 42 už, prieš, susilaiko, priimta. 48 už, prieš, susilaiko, atmesta. 44 už, prieš, susilaiko, atmesta. 45 už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 46 už, prieš, Jis laiko priimta. 47 už, prieš, susilaiko, neaišku, prašau balsuoti kortelėmis, pradedame. 47 pakeitimas. Baigiame. Atmesta, šiandien pirmadienis, pirmadienio rytas, po pietų, jūs nekelti rankų aktyviai. Kešnevintas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmasis A blokas, kas už, kas prieš, susilaiko. Nežinau, rezultatas neaiškus. A blokas. Taigi, tikslavės. Baigiame. atmesta. 52, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 53 už, prieš, susilaiko, priimta. 54 už, prieš, susilaiko, atmesta. 6 už, prieš, susilaiko, priimta. 5 už, prieš, susilaiko, priimta. Penktasis. Jeigu prašote patikrinti balsavimo rezultatus, prašau. Dėl penktojo. Aš sakiau, kad kas balsavo. 55 už, prieš, susilaiko. Atrodo, kad nepritarta, bet vis dėlto turime balsuoti. Pane Dalot žiūri į mane ir atrodo, kad turėjo būti atmesta. Taip, taip ir yra. 56 už, prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 63 už, prieš, susilaiko, atmesta. 64 už, prieš, susilaiko, priimta. 65 už, prieš, susilaiko, atmesta. Priimta. 7 už, prieš, susilaiko, priimta. 8 už, prieš, susilaiko, priimta. 66 už, prieš, susilaiko, priimta. 67 už, prieš, susilaiko, atmesta. 700 primta. 68 už, prieš, atmesta. 69 už, prieš, susilaiko, atmesta. 71 už, prieš, susilaiko, atmesta. B blokas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 63, 73 už, prieš, susilaiko, atmesta. 75 už prieš susilaiko paimta. 74. 74. 74. Susipainiojote. 74. Kas už? Primta. 76. Qui est pour? Kas už, kas prieš? Primta. C blokas, kas už, kas prieš. Susilaiko atmestam. 78. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 79. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 80. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 81. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 82. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 83 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 84 už, prieš, susilaiko, atmesta. 85 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 10 už, prieš, susilaiko, atmesta. 9 už, prieš, susilaiko, atmesta. 12 už, prieš, susilaiko, atmesta. 11 už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 14 už, prieš, susilaiko, atmesta. 15 už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. 18 už, prieš, susilaiko, priimta. 20. Kas paprašė pabalsų, patikrinti balsavimą? 18. Balsuojimo kortelėmis. Man atrodė, kad buvo pritarta. Baigime. Priimta. 20 už prieš susilaiko priimta. 22 už prieš susilaiko atmesta. 21 už prieš susilaiko atmesta. 23 už prieš susilaiko atmesta. 24 už prieš susilaiko atmesta. 26 už prieš susilaiko atmesta neaišku, 26 Balsuojame dėl 26 kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 27 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 29 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 28 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 30 už. Prieš susilaiko, atmesta. 31 už, prieš, susilaiko, atmesta. 32 už, prieš, susilaiko, atmesta. 34 už, prieš, susilaiko, atmesta. Trišimt trečias už, prieš, susilaiko, primta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, atmesta. Priimta. Ir dabar balsuosime dėl viso teksto su pakeitimais. Pradame balsuoti kortelėms. Baigiame. Dvidešimt šeši už, septyni prieš. Kolega Olerį, sveikiname jūsų pranešimui pritartą. Allez, nous passons désormais Dabar Teisės Griffin pranešimas dėl susitarimo tarp ES Junktinio Amerikos valstijų dėl bendradarbiavimo e, civilinės aviacijos saugos rytyje. Pradame balsuoti. Tai buvo tik tai elektroninis balsavimas, baigime. 30 už, niekas neprieštarauja. Kis, kit Taylor pranešimas dėl gyvūnų pervežimo ES viduje ir už jos ribų. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, primta. Penktas, kas už, kas prieš, susilaiko, primta. Norėtume pasitikrinti dėl penktojo pakeitimo. Baigiame. Priimta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devynioliktas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Dvidešimtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 23 už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 24 už, prieš, susilaiko, priimta. 26 už, 26, kas prieš, susilaiko, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta priimta. 34 už, prieš, susilaiko, priimta. 35 už, prieš, susilaiko, priimta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 7 už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 75. Už, prieš, susilaiko, priimta. 75. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. 14 už, 19 prieš atmestą. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 78 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Atrodo man bent jau. 78. Balsuojame kortelėmis. Baigime. Atrodo, kad priimta. Taip, taip ir buvo. 13. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 81. Kas už, kas prieš, susilaiko. 81. Neaiškus rezultatas, balsuojame kortelėmis. 81. Baigiame priimta. 82 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 83 kas už, nereikia, atkrenta. 83. Baigiame, baigiame balsuoti. Dabar balsuosime kortelėmis. Pradame balsuoti už visą tekstą su pakeitimais. Baigime. 27 už, 5 prieš, vienas susilaikė. Taylor, sveikiname, jūsų pranešimui taip pat pritarta. Tęsime balsavimą. Paskutinis dokumentas. Salinį dėl transporto struktūrų suderinamumo. Kad pavua elektronik. Aštuntas dar pat klausimas. Iš karto elektroninis balsavimas. Baigime. Bravo, monsieur Salini, person. Ačiū, ačiū Salinį, sveikiname jums. Niekas neprieštarauja jūsų pasiūlymui, taigi jūsų pranešimui pritarta visais balsais. Sveikiname. Et nous continuons par le point suivant. Esame e, toliau kitas punktas pasiūlymas dėl reglamento, dėl Junktinės karalystės išstojimo iš sąjungos. Pradedame balsuoti. Palauksime, kol kolegos išeis iš salės. kad čia ne. Allez, nous commençons. Sur ce rapport. Tai mechanizmas dėl 14-20 metų tarpusavio sąveikos mechanizmo ir Junktinės karalystės išstojimo. Re komisijos reglamento pasiūlymas skirtas tarpusavio sąveikos mechanizmui, jei nebus susitarta dėl breksito. Europos komisija rengėsi taip vadinamam no deal variantui ir yra parengusi tokį labai nepl ne, neplatų, labai siaurą pasiūlymą ir manau, kad transporto komitetas turėtų skirti tai naudil galimybei pakankamą dėmesį. Ir čia kalbame apie išorės sieną ties Šiaurės jūro ir Lamanšo sąsiaurių. Ir atsiras naujas jūrų kelias tarp Airijos ir jos kaimynų. Ir svarbiausia, tai teisingumo užtikrinimo galimybę. Ir čia Airija ir Prancūzija turi išorės bendrą sieną su Junktinė karalystė. Ir būtent Prancūzija ir Airija, jei nebus susitarta, to nesusitarimo pasiekmes bus labiausiai jaučiamos. Ir mes e, tam irgi skiriame dėmesį. Noriu e, priminti, kad paėmus tik vieną pavyzdį prekių vežimą, jų kaina tiek importo, tiek eksporto atsiradus tom naujom išorės sienom išauktų. 5 procentais. Toliau e, taip pat reikia turėti galvoje, kad kai kurie jūrų uostai e, pavyzdžiui, Kalė ir Doveris dabar vyksta, kaip žinote, nuolatinė laivyba, nuolatinį. Tai atsiradus sienoms, čia atsiras problemų. Pavyzdžiui, kalbant apie sunkvežimių maršrutus, tai kalė 20 km, pailgės tas kelias doveryje 27 km, Ir turim neužmiršti, kad bus vykdoma pasienio kontrolė ir kiekvienam sunkvežimiui reikia skirti ne mažiau kaip dvi minutės. Taigi, turime turėti galvoje, kad sąlygos keisis. Prancūzijos uostai ir Airijos uostai taps išorės sienų uostais, atsiras du e, koridoriai Atlanto ir Šiaurės jūros. Taigi, čia turim turėti galvoje, kad reiks ir papildomų finansinių priemonių tiem, por, tiem uostam, kurie taps išorės uh, sienų uostais atitinkamai įrengti, atitinkamom kontrolės ir kitom struktūrom. Taigi, norime sušvelninti tas galimas neigiamas pasiekmes e, tom valstybėm narėm, e, kurias tai labiausia palies. laiko neturime labai daug ir jei nebus, neturime labai daug ir dėl to turim tą pranešimą, naudodamiesi paspartintą procedūrą patvirtinti. Ir e, turime užtikrinti, kad e, tom teritorijom, kurios labiausia nukenties nuo Brexit, nuo Brexito komisija turėtų skirti atitinkamas finansinės priemonės. O jei bus susitarta, tai bet kuriuo atveju reiks dviejų ar trejų metų pereinamojo laikotarpio, kad tie uostai galėtų pasirenkti savo naujai padėčiai ir tiem naujiem santykiam su jungtinė karalystė. Tai toks būtų mūsų ateities planas. Apie tai turim pagalvoti, padiskutuoti, pasižiūrėti, kokia yra komisijos pozicija ir turim turėti aiškės kelio gairias, kaip elgsimės toliau, net ir tuo atveju nei pavyks susitarti. Ir dabar žodis ponui Mizolie. Merci beaucoup, madame la présidente, pour ce... Pone pirmininkė. Tai jūs esat ir pranešėja, ir komiteto pirmininkė. Čia žiūrima, kas bus, kai Junktinė karalystė išstos iš Europos Sąjungos e, ir norim, kad uostai, e, kurie tiesiogiai bus su tuo susiję, kuo mažiau nukentėtų. Kaip žinome, laiko nedaug. Kalbant apie Europos uostų ekonomiką, tai jei mes ne, nepakoreguosime greitai situacijos jūrų keliuose, tai mm, jausime labai rimtas neigiamas pasiekmes. 24 milijardai eurų yra skirta iki 20 metų infrastruktūrų reikiamai modifikacijai ir Europos parlamentas turi parodyti, kad Europa veikia toliau ir breksitas yra dar viena galimybė mums glaudžiau sutelkti savo gretas, o ne užsidaryti kiekvienam savo keutę. Mūsų stebina, kad Europos komisijos pasiūlymas nėra pakankamai geras. Uostai, asociacijos, regionų prezidentai, vietos bendruomenių pirmininkai, e, ministrai daugelis e, suinteresuotų šalių dalyvavo viešosiuose konsultacijose e, nuo Liepos iki, kurios tęsėsi Liepą birželį, bet komisijos pasiūlymas neatsižvelgė į tai, kas labai aktualu e, visiems suinteresuotėsiam asmenim ir nei tai, kas aktualu Prancūzijos uostam, nei Olandijai. E, ryšiai, ekonominiai ryšiai tarp Airijos ir Prancūzijos yra stiprus. Ir čia vieną pavyzdį pateiksiu. Į tai komisija neatsižvelgia Pavyzdžiui, e, kelių transporto apimtis tarp Prancūzijos ir Airijos viršyje e, kelių transporto mm, krovinių apimtis tarp e, Belgijos, Olandijos ir Niderlandų. Bel Belgijos, Olandijos ir Prancūzijos. Aš pasiūlysiu EPP frakcijos vardu, vardu atitinkamus pakeitimus dėl atitinkamų jūrų kelių, viduržėmio jūros, e, šiaurės jūros ir Atlanto koridoriaus, kad Airija nebūtų palikta nuo šaly ir integruota. Ir aš tikiuosi, kad jūs uh, pritarsite mano siūlomiam pakeitimam. Dėkoju, ponė Muzolie. Pone Kristin, žodis jum. Kristin Rebol Daloni. Dėkui, pirmininkė. Mano pasiūlymai atspindi tiek jūsų, tiek pono Muzolie išsakytas mintis E, Transeuropos e, transporto, Transeuropos tinklų transporto koridorių e, modifikavimas, jei nebus pasiektas susitarimo su Junktinė karalystė, yra svarbus ne tik ekonomiškai, bet ir politiškai. Ir čia negalim tik į techninius dalykus orientuotis, nes komisija siūlo integruoti tik centrinius uostus, kurie jau dabar yra e, Šiaurės jūros ir Viduržėmė jūros koridoriuje ir užmiršo Atlanto koridorių, kuris yra labai svarbus Prancūzijai ir Airijai. Europos infrastruktūros tinklų priemonė, turint galvoj tą, tas išskirtinę, turint galvoj išskirtinę situaciją, turi būti irgi atitinkamai pakoreguota. Ir ne pirmą, ir ne paskutinį kartą manau, kad ES parodys reikalingą kūrybiškumą įstatymų prieimimo srityje, sprendžiančias problemas. Čia reiktų parengti specialiuosius teisės aktus kelių transporto srityje nes Prancūzijos šiaurės regionai tampa labai svarbus, užtikrinant ryšius su Airija. Aišku, mes e, siekiame, kad būtų susitarta dėl breksito, bet e, reikia pasirenkti visom įmanomom galimybėm, taip pat ir galimybei, jei nebus susitarta dėl breksito ir socialistų ir demokratų frakcija yra pasirengus sparčiai dirbti. Dėkui. Ponas Lungrin, jūs neprašot žodžio. Ponas Rikė. Dėkui, pirmininkė. Iš tiesų, vien prancūzai čia šiandien kalba. Nenoriu grįžti prie tų minčių, kurios jau buvo pasakytos. Keletą papildomų pastabų pateiksiu. Čia kalbame apie jūrų kelius, kuriuose veikia ne valstybiniai ekonominės veiklos subjektai, o privatus. Ir komisijos pasiūlyme tik tai esami ryšiai yra užtikrinami, bet kalbant apie tuos ryšius, transporto ryšius tarp, mm, kurie apimtų ir Prancūziją, tai esamų ryšių nelabai yra. Dėl to čia galime kalbėti apie tai, kad reikia sukurti naujus ryšius. Yra Atlanto tas koridorius, bet nėra jungčių su Kale, Havro ir kitais uostais. Nežinau, komisijos tas pasiūlymas yra politinė klaida. Galbūt jo tikslas buvo uh, kad prancūzai atsibūstų. Taip pat, kas dar yra svarbu, tai išjudinti uostų direktorius ir komercinius, komercinius ekonominės veiklos subjektus. Pone pirmininkė, jūsų pranešimas iš tiesų išsamus ir drasus. Bet vienas dalykas man kelia klausimų. Jei turime numatyti kažkokius specialius fondus e, prisitaikymui prie breksito, tai atsidursime labai sudėtingoje situacijoje. Idėja labai įdomi, bet kažin, ar jinai labai lengvai įgyvendinama. Turėtume galbūt aps, aptarti šį klausimą, nes manau, kad šios idėjos įgyvendinimo atsiras nemažai praktinių kliūčių. Buvo taip pat galvojama apie tą Europos infrastruktūros tinklų priemonę numeris 2, kad jinai ateityje e, apimtų visus tuos mum aktualius koridorius e, Šiaurės jūros, Viduržėmė jūros ir Atlanto. Ir mūsų frakcija siūlis, ponė pirmininkė, tokius pat pakeitimus kaip jūs, nes čia daug variantų nėra. Galbūt komisija šiek tiek buvo išsiblaškius rengdama šį pasiūlymą, todėl manau, kad jinai atkreips dėmesį į tai, ką siūlo parlamentas ir sveikinu Jūs, ponė pirmininkė, su puikiu pranešimu. Ponė, ponė Kliūn, atsiprašau, prieš Jūs ponas Kramer. nes aš esu pranešėja ir mūsų, mes esam toj pačioj frakcijai. Pone Klun, žodis jums. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų pranešimą. Nekartą šioje popietė jau paminėjote Airiją. Iš tiesų, Airija dabar yra ties Šiaurės jūro jūros viduržėmio jūros koridorius ir apie 90 procentų prekių keliauja į jungtinę e, karalystę arba kartais mes iš tiesų vadiname jungtinę karalystę sausumos tiltų, nes tai trumpiausias kelias iki kalė yra ir nuo Dublino iki, iki žemynų apie 17 valandų. Um, Tai užtrunka, tai dabar yra efektyviausias, veiksmingiausias maršrutas, dėl to nekyla abejonių, bet mm, aišku, ne, ne, nerimaujame dėl to, e, kas bus apskritai breksito atveju arba breksito be susitarimo atveju, tai aišku, airijos uostams labai svarbu sukurti ryšius su kitais uostais e, žemynė, ypač jeigu tai būtų jungtas uh, e, iš ilgai alternatyvių maršrutų, tai Atlanto. Uh, maršrutas tikrai remtinas, labai svarbu, kad būtų alternatyvos nukreipiant, aišku, srautus šiaurė, ką žinau, Ispanijos, taigi svarbu, kad būtų ne vienas sprendimas ir rūpiutį komisija pateikė ataskaitą ir labai daug ką tai E, nustebino, kodėl siūloma yra e, sujungti tik tai e, kelius uostus, tarkim, Prancūzijos šiaurės vakarų uostos su Junktinė karalystė ir ten jungčių yra daugiau, kodėl nėra kitų vietų, kaip pavyzdžiui Ispanijoje, Portugalijoje, tai sveikiname jūsų pranešimą ir aišku, mes remsime ir su mūsų šešėlinio pranešėjų, paniomis JMF, rengiame pakeitimus, kad būtų galima patobulinti. Tai yra svarbu, tai iš tiesų neturėtų būti kliučių, nereikėtų rinktis tik tai vieno sprendimo, vieno pasiūlymo visam regionui, kaip daug kas sakė. Tai iš tiesų tie jūrų keliai yra komerciniai, dėl, dėl to turės apsispręsti privatus uh, E, sektorius, ypač e, kai kalba eina apie uostus e, šiaurės vakarų Prancūzijoje, ten jungtis jau, jau yra, jas reikėtų tinkamai panaudoti. Dėkui. Dėkui. O dabar žodis ponui Kramer. Ačiū pirmininkė, nenustepsite, kad aš pritarsiu jūsų pranešimui. Kita vertus, visai neaišku, kaip Londone gruodžio 11 dieną pasielgs parlamentas. Mes kalbėjome apie jūrų uostus, tačiau aš skaičiau, kad jungtinė, iš jungtinės karalystės nori išsikelti agentūros IASA. E mhm. Auswirkungen wären natürlich enorm. IASOS e agentūra, ar jūs galite patvirtinti šitą informaciją. Jeigu taip, tai bus labai, labai negerai, jeigu mes nebeturėtume tos agentūros. Dėkui už jūsų komentarus. Ir dabar norėčiau steigti žodį komisijos atstovui iš MUV generalinio direktorato. Dėkui, ponė pirmininkė. Jūsų pranešimas akcentuoja tam tikras priemonės, kurias reiktų imtis teisėkuros kelių, atsakant į breksitą. Ir noriu pasakyti, kad mes didžialiai, dideliai daliai jūsų siūlomų reikalingų priemonių pritartume, bet abejojame dėl to, kad jūs norite tas priemonės teisėkuros keliu priimti. Komisijos pasiūlymas buvo orientuotas į labai specifinį kontekstą kokias skubos priemonės reikia imtis tik tuo atveju, jei bus tas vadinamas hard breksitas. Kai kalbame apie Airijos situaciją. Ir dėl to komisijos pasiūlymas apima labai trumpą laikotarpį iki 20 metų gruodžio 31 dienos. Ir tas Šiaurės jūros, viduržėmio jūros koridorius jei būtų tas hard Brexitas, būtų padalintas į dvi dalis ir nebebūtų jungčių tarp Airijos ir Europos kontinentinės dalies, kaip, pavyzdžiui, dabar yra situacija su Malta ar Kipru. Ir būtent dėl tos priežasties komisija tik tokiu atveju numatė atkurti tą jungtį su trim uostais, nes dabar čia yra didžiausi e, srautai, pervežimų srautai su Airija. Dabar jūsų siūlomi pakeitimai. 10 ir 11 pakeitimai. Komisija neprieštarautų tam, kad Kalė ir, ir Dunkerko uostai būtų prijungti prie tų kitų trijų uostų, kai kalbame apie Šiaurės jūros, Viduržėmė jūros e, koridorių. Bet keisti tuos dabartinius koridorius, pažiūrėjau, Havrą ir Paryžių pridėti prie e, viduržėmio jūros ar dar vieną uostą prie Atlanto koridoriaus. Tai tos priemonės būtų jau nelaikinos priemonės, kurios baigėsi 20 metų 31 gruodžio, o ilgalaikės priemonės, todėl jas reikia kitam kontekste siūlyti. Parlamentas ir taryba yra atitinkamų pasiūlymų pateikę ir komisija jiem visiškai pritarė. dabar to visuotinio globalaus tinklo uostai, kurie patektų į Atlanto koridorių, pavyzdžiui, kaip Brestas. Tas nėra įmanoma, nes tik centrinis tinklas turi koridorius. O ten, bet čia kalbame apie kitus reglamentus Tai kai kalbame apie TNT reglamento peržiūrą, tai į tai galėsime atsižvelgti po 21 metų. Bet komisija supranta, kad galbūt tie dalykai yra toliau nukreipti į ateitį ir tam globaliam tinklui reikia jau dabar imtis priemonių tokiam uostam kaip Roskov ir Brest. Taigi reikia peržiūrėti dabartinės priemonės, dabartinę situaciją. Ir čia galime kalbėti apie 30 procentų kofinansavimą. Iki, to, iki, iki šiol tas nebuvo įmanoma. Ten T tinkle. Ir tikimės, kad parlamentas tai iniciatyvai pritars, lygiai taip kaip e, komisija pritarė MIE peržiūrai. Ir Čia kalbame apie reikalingą įrangą mm, uostose atlikti pasienio kontrolę. Ir 5 gruodžio, kalbant apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę, buvo numatytas atitinkamas finansavimas tam globaliam tinklui. Taigi, nuo trečiadienio jau galima teikti pasiūlymus 65 milijonam eurų. Ir atitinkamai studijos ir darbai bus finansuojami, kaip ir, pavyzdžiui, Bresto uostui, rengiantis Brexitui. Taigi, trečiadienį jau bus paskelbtas kvietimas skelbti, e, teikti pasiūlymus. Kalbant apie CEF peržiūrą, Europos infrastruktūros tinklų priemonės peržiūrą, tai komisija čia yra numačiusi atitinkamas investicijas į muitų kontrolę, policijos kontrolę ir augalų apsaugos fitosanitarijos priemonių kontrolę. Ir mes taip pat manome, kad parlamentas palankiai pasižiūrės į tas mūsų siūlomas priemonės. O numatyti tokį finansavimą daugiametiai programoj pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonė nėra įmanoma, nes nėra biudžeto laisvų lėšų, kurias galėtume panaudoti. Ir O kalbant apie papildomą skubos fondą šalia Europos infrastruktūros tinklų priemonės, toks jūsų pasiūlymas mūsų nuomonė sukeltų labai daug problemų, taip pat ir siekiant užtikrinti sąžiningas konkurencingumo sąlygas. Dankerkas ir Kalė uostas, tą galėtume įtraukti e, į sąrašą šalia tų esamų trijų uostų ir taip pat kalbant apie nuolatinių kai kurių jungčių išlaikymą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Taip pat pasisakom už, nuolati, už, iš, iš, už tai, kad iškart būtų uh, E, skirtos investicijos tam globaliam tinklui e, pakoreguoti. Čia, kaip jau minėjau, nuo porydienos bus e, skelbiamas pasiūlymas, skelbiamas kvietimas teikti pasiūlymus. Vienintelis dalykas, kur matome problemą, tai, ta, tai yra dėl to specialaus fondo Atsiprašau, kad tiek ilgai kalbėjau, bet tema labai svarbi. Dėkoju komisijos atstovui, gerbiami kolegos. Noriu padėkoti už padrasinimą. Jei šis pranešimas duos naudos kalbant apie uostų parengimą ir, ir mm, situacijos pakoregavimą tame globaliame tinkle, tai labai to džiaugsmės, nes komisija kaip ir šio dalyko savo pasiūlyme nebuvo numačiusi. Kalbant apie breksitą ir atitinkamas su tuo susijusias nuostatas, tai nėra tik techniniai dalykai. Čia turim aiškiai iškart pasakyti, kad tai yra ir politiniai dalykai. Ir situacija unikali. Turime saugoti ir ginti Europos piliečius ir tai yra ne techninis, o politinis dalykas. Net ir neteisinis, o politinis dalykas. O antras dalykas, kuris man yra svarbus, kad komisija kartais per daug siaurai ar techniškai žiūri į kai kuriuos dalykus. O mes, parlamentas, esame politinė jėga. Dėl to manau, kad visai yra logiška, kad mano pranešimas siūlo pakeitimus, e, kurie skatina ir politinės diskusijas šiuo klausimu ir kurio tikslas numatyti visas reikalingas priemonės, kad šis sektorius būtų pasiruošęs naujai situacijai po breksito. Ir čia kalbame ne tik apie transporto sektorių, bet ir apie visas teritorijas, kurios su tuo susiję. Čia kalbame taip pat ir apie vartotojus, kurie irgi pajaus breksito poveikį. Taigi, visa tai yra mūsų parlamento darbo sritis, tai, tai yra politiniai, galiausia e, teisiniai klausimai ir dėl visų jų turim dėrėtis, turi dėrėtis institucijos per trilogą. Ir aišku, kad parlamentas visuomet pasisakė ir pasisako už tarp institucinį dialogą, Komisija mums šiandien ištiesė ranką, mes ir toliau dirbsime kartu. Ir mes čia esame tam, kad užbėgtume už akių galimom breksito pasiekmėm. Jūs sakote, kad kalbame apie laikotarpį iki 20 metų gruodžio pabaigos, bet tie koridoriai niekur nedings ir po 20 metų nes mes turėsim Europos infrastruktūros tinklų priemonę numeris 2. Ir parlamentas, ir transporto komitetas iš tiesų nenori, kad darbai sustotų 20 e, metų pabaigoj. Turim žiūrėti e, toliau į perspektyvą, į tai, kas vyks po 20 metų. Komisijai galbūt e, kai kas baigsis 20 metais, bet mums 20 metais darbai nesibaigė. Norėčiau tai atkreipti dėmesį. Ir taip pat yra dar vienas svertas, apie kurį komisija nepagalvojo, kai kalbame apie tą prisitaikymo ar tą skubių priemonių fondą. Dėkoju kolegom, kurie pritarė šią idėjai, nes breksitas kai kurie mūsų regionam gali turėti dramatinės pasiekmes. Ir kas tada finansuos tas, kas padės tiem regionam, kurie labiausia nukentės nuo breksito. Nes jiem reiks mokėti už breksito pasiekmes. Ir Europa čia turi ištiesti ranką ir nepalikti mūsų regionų vienų. Ir būtent tam tas mm, prisitaikymo prie breksito ar, ar skubių priemonių fondas yra reikalingas, kaip sakė ponas Rikė. Mes per šešėlinių pranešėjų sustikimą irgi galvojame, kaip, kaip čia reiktų elgtis. Suprantu, pona Rikė, kai jisai sako, iš kur atrasim priemonių finansinių naujom priemonėm. Tai turim visi kartu tą naują fondą kurti. Šis pranešimas bus ambicingas, atspindintis sudėtingą situaciją ir parodys, kad Europa ras atsaką į šią situaciją ir mūsų transporto komitetas iš tiesų ras tuos atsakymus tiem, kam ši situacija ypatingai aktuali. Taigi dėkoju visiems, laukiame pakeitimų iki gruodžio 10 dienos 12 valandos. Taigi laiko nedaug. Toliau tęsėme mūsų diskusijas ir kitas klausimas. Čia kalbame apie Izabelą Del Monte pranešimą, pasiūlymą dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento, kuriuo dėl Junktinės karalystės išstojimo iš sąjungos iš dalies keičiamas reglamentas 391-2009 metų. Ačiū, pirmininkė kolegos. Tai panašus pranešimas, į ką tik aptartai, jis svarstomas skubos tvarka, kaip sakau, jis. Uh, panašaus pobūdžio yra, kadangi rengiamas dėl breksito, jungtinė karalystė apsisprendė išsistoti iš ES ir todėl mes e, darome prielaidą, kad ES teisėje nebebus taikoma nuo kovo 31-osios, taip pat nebus taikoma ir jūrų transportui. Ir aišku, sektorių neramina pokyčiai. Čia kalba eina apie pripažintas organizacijas. Tai yra organizacijos, kurios yra pripažintos, kad galėtų atlikti patikras ir apžiūros tų laivų, kurie plaukė su ES valstybių narių vėliavomis. Ir šitas organizacijos turi būti vertinamos e, e, kartą per dviejus e, metus Europos komisijos kartu su valstybė nare, kuri pateikė pirminį prašymą pripažinti organizaciją, tai yra vadinamoji talkinančioji valstybė narė tai kad toliau galėtų atlikti tokias patikras, pripažintos organizacijos turi būti vertinamos kas dviejus metus. Tačiau Junktinė karalystė nebegali būti talkinančiaja valstybė nare. Tai reiškia, kad reikės uh, leidimų susitarimų su e, daugumo ES e, valstybių, 27 valstybėm nanarėm. Ir kels klausimas e, dėl uh, pripažinimo galiojimo e, laivams plaukiantiems su e, jos e, vėliava. Tai iš tiesų komisija pateikė pasiūlymą dėl šitos spragos. Aštunto straipsnio pirma dalis iš reglamento 391-2009 bus pakeista ir ten nebebus sakoma talkinančioje valstybė narė, bus pasakyta bet kuri valstybė narė, kuri yra suteikusi leidimą vienai iš šių pripažintų organizacijų. Iš tiesų tai reiškia tam tikrą patvirtinimą, kuris e, bus suteikiamas, kad bet kuri valstybė narė tuomet gali pakeisti tą ankstesnę e, talkinančią valstybę e, narę, kuri teikia prašymą dėl organizacijos pripažinimo. Ir mes tikimės, kad tai išspręs tas problemas, teisinį neapibrieštumą, visus kitus klausimus susijusius su Junktinės karalystės stojimu iš ES. Ir e, čia yra tam tikras e, loginės argumentas. Aišku, laivų savininkai e, labai dalyvauja šiam procese, todėl nusprendėme skubos tvarką svarstyti šitą procedūrą ir aš e, netikiu jokių pakeitimų dėl reglamento pakeitimo, kurį pasiūlė komisija ir e, tikiuosi, kad šis klausimas nebus toks kontroversiškas, kaip prieš tai apiektas pranešimas, tačiau pagrindinis tikslas yra greitai padaryti šitą pakeitimą ir užtikrinti testinumą. Oui, alors la parole est à vous. Ponas Vandenkamp. Madame la Présidente, I have the honor to speak on behalf of my recently and Ačiū, kalbėsiu Štefano Gerdo uh, vardu, naujo kolegos uh, parlament, Europos parlamente dėl šito uh, klausimo, dėl labiau patikrų um, pasitraukus Junktiniai karalystiai iš ES aukštų saugumo standartų užtikrinimas viena, viena iš pagrindinių ES vertybių. Laivų patikrų organizacijų standartai čia neišimtis. Kaip e, mėla kolegė Izabel Damonte pasakė, aš irgi remiu komisijos pasiūlymą ir nesiekiu teikti pakeitimo. Visgi norėčiau akcentuoti. Pastaraisiais metais e, gilinausi į laivų patikrų sistemą ir e, į talkinančios valstybės narės e, savoką. Norėčiau pasakyti, kad galima teikti, kad daug ko galima patobulinti. Siekiant didesnio efektyvumo, atrodo, yra nemažai dubliavimuose tarp uh, Direktyvos 2015 dėl to, ką valstybės narės privalo daryti, kad stebėtų patvirtintas organizacijas, atrodo, kad tą pačią veiklą vykdo jau ir komisija. Komisija turi vertinti, ar gali atleisti valstybę narę nuo tos prievalės. Uh, Be to, norėčiau, kad komisija iš naujo vertintų e, tą sistemą, kai viena valstybė narė, talkinančio valstybė narė. Ir aš sveikinu tai, kad tai dabar yra e, įtraukta į darbo atvarkę naujosios parlamento kadencijos, kuri turi prasidėti 19 metais, komisija turi vertinti, ar ekonominiu požiūriu bus naudingiau, jei e, laivų patikras atliekos, atliekančios organizacijos sudarytų sutartis tiesiogiai su komisija ir e, ne, nebūtų talkinančiosios valstybės e, narės, nes tas talkininkavimas atrodo tarsi panaikina konkurenciją tarp šitų organizacijų. Dabar e, matome tam tikrą neapibrieštumą, kalbant e, apie atsakomybę dėl to, kad Junktinė karalystė pasitrauks iš ES. Ir ta, e, tai reikėtų panaudoti kaip galimybę išspręsti šitą klausimą. Pasiūlytos priemonės galėtų padidinti Europos integraciją, kad yra naudinga visiems, kurie prisideda prie ES biudžeto. Taip mano, mano kolega Stefanas Geradas. Ačiū. Meisner, la parole est à vous. Pone Meisner, žodis jum. Ačiū. Aš norėjau kalbėti panašiai kaip Vim van de Kamp. Izabelė, tu sakei, kad mes neturėtume šiam teisės aktui, kadangi tai yra suderimo teisės aktas, teikti jokių pakeitimų siūlymų Tačiau jeigu mes vis dėlto galėtume pasiūlyti ką nors, tai mes manome, kad reikėtų pasiūlyti supaprastinti tiesiog sujungti du reglamentus 2015 metų ir kitą ir komisija ir valstybės narės turi tiesiog derinti šios teisės aktus, tai galbūt toks pasiūlymas būtų racionalus taryboje šitas pasiūlymas buvo priimtas, tačiau teisiškai buvo netinkamai suformuotas. Mes galbūt galėtume pateikti ką nors teisiškai priimtinesnio. Žinoma, jeigu mes pateiktume pakeitimų siūlymus, tai viskas e, užsitęstų, tačiau vis, vis dėlto trilogo vis tiek reikės laukti, mes turėsime susitikti manyčiau, kad vis tiek reikėtų imtis tos iniciatyvos, kadangi ir taryba, ir mes pateiksime pasiūlymų, tada, žinoma, bus klausomasi, kas pasakys komisija ir ką pasakys, žinoma, pranešėja Izabela. Ačiū poniai Maisne, žvelgiu į komisijos pusę ir suteikiu žodį poniai Silie. Iš MUF direktoratų. Um, yes. uh, all... Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už nuomonę. Iš tikrųjų, jame yra išsaugomi dideli šito pasiūlymo lūkesčiai. Buvo kalbama apie tai, kad tų laivų inspekcijų teisinis e, saugumas būtų užtikrintas. Šitas pasiūlymas turi būti priimtas artimiausių metų labai svarbu spręsti tą teisinio neiškumo problemą e, laivuose, kurie plaukioja su ES vėliava. Ir labai svarbu, kad visos valstybės, kurios dirba atitinkamose organizacijose, paraginti, kad jos kuo intensyviau vertintų komisijos pasiūlymą. Taip pat norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta Vandekamp ir ponios Meisner lūpomis. Šiuo metu komisija prima domin raginimą, kad reikia veiksmingiau įgyvendinti nacionalinės programas, kad reikia skelbti informaciją ir kad ateityje reikėtų galbūt numatyti kokią nors europinę programą. Mes įsiklausome į jūsų pasiūlymus, tačiau primename, kad šiuo pasiūlymu mes norime kuo greičiau e, baigti diskusijas ir įveikti šitą klausimą artumiausių metų. Tačiau kita vertus, atsižvelgėme į jūsų raginimą padidinti veiksmingumą. Beaucoup, Dėkoju. Pone Demonte, galite dabar užbaigti diskusijas. Čia kolegijai. Ačiū pirmininkė. Tikoju kolegoms už pasiūlymus. Žinoma, aš juos įsigilinsiu. Ir kaip komisija pasakė, aš taip pat manau, kad reikėtų abu reikalavimus apjungti, veikti greitai ir siekti, kad tas darbas būtų kuo veiksmingesnis ir kad mes pasistumėtumėme pagal išgalės, išgalės į priekį. Dėkuoju ponė Bdemonte. Gruodžio 10 iki pietų turite galimybę teikti pakeitimus. Dabar komisijos ir agentūrų biudžeto įvykdymas. Vandekamp į Prust yra parengę pranešimą, po to komisijos atstoviai Leontini ir čia bus kalbama apie visas agentūras ir po to kalbėsime su prane, šešėliniais pranešėjais ir, žinoma, suteiksime žodį komisijos atstovai. Vandikam, žodis jums. Kolegos, atsiprašau, kad nebuvau. Kai uh, Vim. Ne, ne, ne. Yeah, I learned to, to read it Ir aš dėkoju Vimui, kad jisai paskaitė šitą pranešimą už mane. ES biudžetos už 17 metus yra techninis klausimas ir todėl norėčiau apibendrinti kai kurios dalykus, kurie mano manimo yra svarbus jums išgirsti. Pirmiausia, norėčiau patvirtinti, kad konsoliduotos sąskaitos yra teisėtos ir teisėtos ir 0,4 procentų paklaida yra ta, kuri yra šiek tiek mažesnė negu audito rūmų numatyta 2 procentų paklaida. Do... That for the area of competitiveness for growth and employment. Transporto sektorius Apie jį auditorumai nepateikė jokios nuseklios informacijos, ypač dėl SEF. Pritariu asignavimu 3,964 milijonams ir 2,176 milijonai e, mokėjimų transporto politikai įgyvendins 17 metais. Taip pat norėčiau Komisija atrinko 152 procentus iš SEF finansavimo, 2,7 milijardai eurų bendras biudžetas numatytas ir tiek buvo numatyta šioms programoms įgyvendinti. Rengdamas pranešimą išnagrinėjau daug dokumentų ir norėčiau pasidalinti savo įžvalgomis. Komisijos vidaus audito tarnybos rado MUF dabartinėje sistemoje silpnų vietų, stebint aviacijos ir taip pat jūrų saugumo politikas. Ir komisija rekomendavo MUF direktoratui apdairiau vertinti situaciją ir siekti ją gerinti ateityje. Aš žinau, kad MUF direktorato tarnybos susijusios su komisijos e, transporto politika susiduria su problemomis e, įdarbindami aukšto lygio ekspertus sukaupusius e, aukšto lygio techninių žinių. Taigi šios klausimus artimiausių metų reikia spręsti. Dėkoju Jums už dėmesį, dėkoju Vandekamp. Leontinė dabar kalbės. Grazie, prezidente, cari colleghi. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Komitetas turi pateikti nuomonę biudžeto kontrolės komitetui dėl biudžeto įvykdymo už 17 metus. Nuomonės projektai Projektai, kuriuos aš pristatysiu, yra susiję su ES jūrų saugos agentūra, taip pat oro saugos agentūra, taip pat ES geležinkelių agentūra ir taip pat e, bendrąją įmonę, kuri dirba oro saugos srityje - SEZA ir Shift to Rail įmonę. šitas biudžeto patvirtinimas tapo vis sudėtingesnė, svarbesnė procedūra siekiant išsiaiškinti, kaip buvo naudojami viešojo sektoriaus e, pinigai. Atsižvelgiant į ES institucijų e, finansinės apskautos e, taisyklės. ES parengė įvairiausius komisijos pranešimus, taip pat yra parengiamas audito rūmų pranešimas ir taip pat yra audito rūmų pranešimas dėl šitų išlaidų patikimumo. Ir auditorumai konstatavo, kad šitos trys agentūros ir dvi įmonės buvo įvertintos pagal biudžeto įvykdymo E, principus 17 metais ir buvo konstatuota, kad jos dirbo pagal taisyklės Shift to Rail įmonėje. 94 procentai lėšų buvo įsisavinta ir 97 procentai, 97 procentai buvo atlikta mokėjimų. E, buvo įvairiausių problemų, kurias reikėjo spręsti susijusių su personalu, su darbuotojų e, komandiravimu ir taip pat buvo priimta atitinkama strategija siekiant papildyti strategiją iki 2020 metų. E, jūrų saugos agentūra yra siūloma, kad Frontex ir žuvinkysės kontrolės agentūra turėtų toliau bendradarbiauti. Tas bendradarbiavimas, mano siūlymas buvo priimtas 14 metais siekiant sumažinti vidaus veiklos kaštus. 63 procentai buvo numatyta asignavimo, o tai yra 98,4 procentai bendro biudžetui, ir 97 procentai mokėjimų buvo išmokėta. Be to, auditos rūmose nenurodyti kokie nors interesų konfliktai. Oro saugos agentūra beveik visiškai įvykdė biudžetą, 99 procentais jie to pasiekė, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad organizuojant viešuosius pirkimus ir įsigijant uh, E, paslaugas buvo konstatuota keletas pažeidimų, kadangi kaštų ir naudos santykis nebuvo pakankamai optimalus. 2017 metais būtent nebuvo atlikta tam tikrų uh, pirkimų. Geležinkelio saugos agentūra šimtų procentų įvykdė e, įsipareigojimus ir 28 procentais įvykdė mokėjimus. Ir taip pat ši agentūra sukūrė naują struktūrą, e, kad galėtų įgyvendinti ketvirtą geležinkelio e, teisės aktų rinkinio nuostatas. Dabar bendros įmonės oro transporto srityje 17 metais buvo numatyta asignavimų 113,3 milijonai eurų, asignavo 191 milijonas. 80 procentų ir 96 procentais buvo įgyvendintas biudžetas. Šitas žemas įgyvenimo procentas susijęs su tuo, kad buvo vėluojama, kadangi pramonės atstovai vėlavo prisijungti prie šitos įmonės veiklos Aš vis dėlto siūlyčiau patvirtinti biudžeto įvykdymą už 17 metus visose agentūrose ir taip pat bendroje įmonėje. Pakeitimus galimte teikti iki gruodžio 13-osios. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš, žinoma, lieku salėje ir laukiu jūsų klausimų. Madame, Madame Meissner, vous vouliez prendre la parole? Oui pour Monsieur Telinčka. Alors, Monsieur Telinčka, allez-y, okay. la parole est à vous. So, miš, eh, Dėkui, pono Teliškos vardu. Eh, jis šiandien negali dalyvauti posėdės, paprašė perskaityti jo vardu pastabas. Eh, Žinoma, jis norėtų padėkoti pranešėjams už darbą. Pirmiausia, bendro pobūdžio pastaba transporto e, sektoriui. Ataskaitai labai dažnai rodo, kad biudžetas gerai valdomas yra, kad tai puikiai daro ir komisija, ir agentūros. E, visgi yra ką tobulinti. Tačiau paklaidų e, norma atrodo mažėja ir komisija atrodo eina, eina tinkama linkme. Visą tai, aišku, labai teigiama yra ir tai turėtų mus džiuginti. Visgi šie rezultatai yra vien tik tai finansinio pobūdžio ir e, negalima nekreipti dėmesio. Tai, kad reikia iš, iš esmės kokybiškai vertinti, kaip e, panaudojamas ES biudžetą. Uh, kiek e, orientuojamasi į rezultatus panaudojant e, biudžeto lėšas. Ir šio požiūriu e, pritais metais auditorumai paskelbė specialias ataskaitas dėl keliaivių teisų, dėl greitų geležinkelių, dėl bendro Europos dangaus ir turėtume atsižvelgti į tai, kai vertiname, kaip panaudojamos ES lėšos. Jeigu tai darytumėm, tai galbūt nebūtumėm tokie patenkinti. Um, Mm, e, trumpai dėl pono Prūtso nuomonės e, projekto. Ponas Telečka sutinka su, e, su vertinimu, ir, tačiau C priemonės vertinimas galėtų būti išsam, išsamesnis dėl. Uh, E, per mažo įgyvenimo finansinių priemonių pagal CEP, jis norėtų pamatyti sąrašą projektų, kurios e, finansuota iš ESTE, o ne iš CEF. Ir tai turėtų būti aišku kitoje DFP dėl agentūrų. Uh, Dėl Noliontinį nuomonės projekto didžiąją dalim ponas Eliška galėtų tam pritarti ir teiktų tik tai kelius pakeitimus, atsižvelgiant į e, bendrasias išsakytas pastabas. Dėkui. Dėkoju. Kol kas nėra komisijos atstovo, kuris galėtų pakomentuoti šį klausimą. Pakeitimus galima teikti iki 13 gruodžio 11 valandos dienos. Ar ponas Leontini dar turi tam tikrų patikslinimų, prašom. Ačiū. Priėmiau palankiai tai, ką atkreipė dėmesį ponia Maisner. Ir aš manau, kad būtų geriau, kad vertinimas būtų labiau kokybiškas, atliekant biudžeto vykdymo tvirtinimą, ne vien tik kiekybinių požiūrį reikėtų pasigilinti, reikėtų įvertinti pačią veiklą. Na, tačiau, turint galvoje, kokius duomenis turim, tai galėjom parengti tik tai tokį pranešimą. Ir tikiuosi, kad visi galės jam pritarti. Mm, dabar darom 15 minučių pertrauką ir po to e, ekspertai pristatys mum tyrimą skirtą breksitui. Tai yra, kokią įtaką padarys breksitas transportui ir turizmui ir kokios gali būti pasiekmes, jei nebus susitarta dėl breksito. Taigi darom 15 minučių pertrauką ir tikiuosi šios studijos pristatymas bus visiems įdomus. Mes chers collègues, à nouveau, nous reprenons notre séance. Kolegos, tęsėme darbą. Ir dabar mes aptarsime e, teminio skyriaus tyrimo temą Brexit. Kalbėsime apie scenarijų, kai nebus pasiektas susitarimas kokios tada būtų pasiekmes transporto ir turizmo sektoriui. Ir žinote, kad vyko įvairūs klausimai skirti breksitui. Kalbėjom apie breksito galimą įtaką įvairiems transporto sektoriams ir 17 metais apie tai kalbėjome ir šiemet. Dabar žinom, kad jau yra pasirašyta susitarimas tarp ES ir Junktinės karalystės vyriausybės. Žinom, koks tai susitarimas. Bet žinom, kad gruodžio 12 dėl to susitarimo turi balsuoti Junktinės karalystės parlamentas ir nėra aišku, ar bus pritarta tam susitarimu ar ne. Ir dėl to mes pasikvietėme ekspertus, uh, kad jie mum papasakotų, kas būtų, jei nebūtų pasiektas susitarimas. Tai noriu pasisveikinti su mūsų prelegentais, ponu Jose Francisco Papi Ferrando, ponu Rafael Alfonsi ir taip pat ponu Miguel Troncoso Ferrer. Jie mums pristatys savo tyrimą. Kiekvienas iš jūsų, gerbiamas svety turite penkias minutės, o po to vyks diskusijos. Taigi, pirmasis mūsų e, kalbėtojas, pana Žoze Francisko Papė. Dėkui, ponė pirmininkė, kalbėsiu angliškai jum leidus. Dėkui e, už šią galimybę pristatyti mūsų tyrimą mm, ir jo išvadas. Jūs turbūt visi turite to tyrimo ir to pranešimo kopiją. 170 puslapių pranešimas ilgas ir mes norėtume tik trumpai pristatyti pagrindinę metodologiją, kurią naudojamės ir pagrindinės išvadas. Taigi, pirmą skaidrę norėčiau, kad parodytumėt. Kalbėsim pristatydami situaciją apžvelgdami tris rytis. Pirmiausia, tai ekonominių santykių tarp Junktinės karalystės ir ES svarba. Pirmiausia, norim pabrėžti Junktinės karalystės ekonomikos svarbą, nes jinai 14 procentų ES BVP sukūrė. Ir kalbant apie priekybos balansą, tai yra jungtiniai karalystiai neigiamas priekybos balansas, kuris sudaro 110 milijardų eurų. 17 metais toks skaičius buvo, tai yra 5 procentai jungtinės karalystės BVP. Ir ES yra pagrindinė jungtinės karalystės partnerė priekybos prasme. Ir taip pat noriu pasakyti, kad 48 procentus visų investicijų Junktinėje karalystėje sudaro investicijos iš ES. O ES 47 procentai visų užsienio investicijų yra iš Junktinės karalystės. Dabar matote grafiką, kuriame parodyta, kaip vyksta prekyba Tai yra priekyba tarp Junktinės karalystės ir Europos Sąjungos ir taip pat priekyba tarp Junktinės karalystės be Europos Sąjungos. Toliau, kai kalbame apie krovinių transportą, tai čia reikia pasakyti, kad nežiūrint visų investicijų, nežiūrint uh, to tunelio po Lamanšų buvimo, noriu pasakyti, kad daugiausia prekių yra gabenama jūrų keliais. Ir norime tai atkreipti parlamento dėmesį, kad svarbiausias transporto kelias vis tiek yra jūrų kelias. Kai kalbam apie keleivių gabenimą, keleivių transportą, tai labai aktyviai yra keliaujama. 50 milijonų Europos piliečių važiuoja į ES 47 milijonai Junktinės karalystės piliečių važiuoja Europos Sąjungą ir 24 milijonai Europos Sąjungos piliečių Junktinėje karalystė. Ir čia, aišku, svarbiausia, dažniausiai keliaujama oru, skirtingai negu prekės, kurios gabenamos jūra. Dabar atostogos. Jungtinės karalystės piliečiai 32 milijonus kartų, 32 milijonai Jungtinės karalystės piliečių važiuoja atostogauti Europos Sąjungą, 21 milijardą išleido 16 metais, o Europos Sąjungos 27 valstybių narių piliečiai taip pat važiuoja Jungtinė karalystė atostogoms, tai yra maždaug 8 milijonai žmonių važiuoja ir išleidžiama yra maždaug 4,6 milijardai eurų. Taigi matom, kad Junktinės karalystės piliečiai daug dažniau vyksta į ES negu priešingai. Dabar suteiksiu žodį kolegai. E, aš pakalbėsiu apie tai, koks būtų poveikis socialiniai ir ekonominiai situacijai nebūtų susitarta jei nebus susitarta, tai jungtinė karalystė tiesiog taps trečiaja šalimi. Ir tai aišku kainuos tiek jungtiniai karalystiai, tiek ES su 27 valstybėm narėm. Aišku, kad ES tie kaštai bus mažesni negu jungtiniai karalystiai. Visa turima literatūra, visi duomenys rodo, kad iki 30 metų tie bendri nuostoliai BVP e, mastų sudarys 0,44 procentus BVP 27 Europos Sąjungoje ir 4,2 procentus nuo BVP Jungtiniai karalystiai. Čia turimas galvoje pesimistinis scenarius. Krovinių transporto sektoriuje, jei nebus susitarta, tada atsiras tarifiniai ir netarifiniai kaštai ir aišku, kad bendrai sumažės prekybos apimtis. Keleivių transportas ir turizmas taip pat irgi bus neigiamai paveikti, nes sunkiau bus keliauti ir todėl ir mažiau žmonių keliais, keliaus. Ir labiausia pasijaus tai aviacijos sektoriuje, nes uh, PPO taisyklės aviacijos sektoriui netaikomos. Toliau kita skaidrė. Dabar teisiniai dalykai. Tai e, transporto sektoriuje esami ES teisės aktai neturės iš esmės būti keičiami, nes ten nėra konkrečių nuorodų į Junktinę karalystę. Bet nors ten nėra konkrečių nuorodų į mm, kurią nors konkrečią valstybę narę, taip pat ir Junktinė karalystė, vis tiek reiks um, šiek tiek adaptuoti teisės aktus, nes reiks konkretaus susitarimo uh, tarp ES ir Junktinės karalystės, pavyzdžiui, oro paslaugų reglamentas, kuris reglamentuoja aviacijos rinką, tai reiks susitarimo tarp Junktinės karalystės ir ES, kad oro vežėjai iš ES galėtų laisvai skraidyti Junktinės karalystės oro erdvėje, o Junktinės karalystės oro vežėjai laisvai skraidyti ES oro erdvėje. jei e, jungtinės karalystės įstatymai yra perkelti, ES e, teisės aktai yra perkelti į jungtinės karalystės įstatymus, tai tai, kas bus naudinga kai kuriem e, jungtinės karalystės, kai kuriem ES ekonominiam subjektam, gali ir išlikti toliau Europos jungtinės karalystės teisės aktuose. Dabar pakalbėkime apie bendras pasiekmes transporto srityje. Kabotažo taisyklės. Jos nebegalios nei ES, nei Junktinėje karalystėje. Ir aišku, kad pajausime pasiekmes. Tarpusavio saveikumas suprasties ir tai neigiamai atsilieps ir konkurencijai ir sumažės konkurencija. ES piliečių, ES keleivių teisės nebus užtikrintos, kai ES keliautojai naudosis jungtinės karalystės vežėjais. Kalbant apie TNT tinklą, čia gali atsirasti tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, Eurotunelyje arba Dublino Belfasto geležinkelio linijoje. EFSI ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė tikimasi, kad ir toliau galės e, teikti reikalingą finansavimą TNT projektams, bet čia nėra aiškumo. O ES agentūros tai Junktinė karalystė galės juose dalyvauti, jei bus leidžiama trečiom šalim tose agentūrose dalyvauti. Aviacija. Bendras Europos dangus. Junktinė karalystė turės iš to išeiti ir iš tų funkcinių oro erdvės blokų ir tai reikš, kad susiskaldys vėl iš naujo Europos oro erdvė. ir oro erdvės valdymo efektyvumas sumažės. Nusavybės struktūra, tai čia taisyklės, kurios reglamentuoja nusavybę, jei nebus susitarta su Junktinė karalystė, tai čia irgi galime pajausti problemų verslui. Dėl jūrų ir airijos vandens kelių reglamento nesitikim kad e, padidėtų Junktinės karalystės uostų konkurencingumas, e, o ES uostų sumažėtų, ypač todėl, kad e, Junktinės karalystės uostai jau dabar yra valdomi privačių operatorių ir atviri rinkom. Dėl ABPO taisyklių taikymo uh, Jeigu jos būtų taikomos, tai tai reikštų e, pasikeitimus, e, kalbant apie e, prieigą ES 27 valstybių narių jūrų bendrovėms Junktinės karalystės uostus, o Junktinės karalystės uostai nebeturėtų teisės vykdyti veiklos ES airės, airijos vandenyse pagal reglamentą nurodytą skaidrėje dėl laivų kapitonų e, sertifikato. Galima tikėtis, e, kad direktyva 9650 nebegalios ir uh, laivų kapitonų sertifikatai, kurie leistų vykdyti veiklą Airijos vandenyse, nebegalioto. Dėl uh, Europos jūrų saugos agentūros nesitikima, kad radikaliai pasikeistų jos veikla. Pavyzdžiui, kalbant apie cesnį, tai e, Junktinė karalystė turėtų galimybę dalyvauti stebėtojos teisėmis, tai visuomet yra galimybė. E, būti nare tam tikrą prasme tokios organizacijos geležinkeliai. Kalbant apie tiekimo grandinę, numatomas didžiulis neigiamas poveikis, ypač turint galvoje, kad e, bus naujos procedūros, e, kontrolė e, pasienyje iš tiesų reikš, kad kertant sieną labai na, reikšmingos tos ilgai trunkočios procedūros bus, ypač kalbant apie koridorius. Uh, kurios reglamentuoja reglamentas 913-2010 metų. Bet tai e, koridorius e, nebebūtų reglamentuojamas šiuo reglamentu ir e, kalbant apie, pavyzdžiui, Eurostaro bendrovės veiklą ar kitų bendrovių veiklą, kurios norėtų. No, valdyti euro, euro tunelį, na, ką joms reikštų teisės aktų skirtumai ir turint galvoje kontrolę, na, tikimasi, kad tai turėtų neigiamas veiklos šių įmonių konkurencingumui. Sausumos keliai, čia reikia suderinti taisyklės kad būtų galima užtikrinti prieigą į, į rinką ir galimybę užsimti šitą veiklą profe, profesinė veikla, tai yra būtina, norint užtikrinti, kad nepertraukimai būtų galima teikti paslaugas. Europos tarybos gairės e, galėtų pasitarnauti kaip tam tikrų e, kam, tam tikrą gairę siekiant tokio suderinimo, e, kalbant apie transporto įmonių standartinių emisijų, nesitikima radikalių pokyčių, kalbant apie vairavimo ir poilsio taisyklių taikomų vairuotojams profesionalams. Dabar kol kas aiškumo nėra ir e, labai užtikrintai negalime pasakyti, kokiomis e, gairiamis remtųsi Junktinė karalystė. Na, turizmas, žinoma, jis yra labai priklausomas nuo to, e, kas vyks su keleivių vežimu. E, pavyzdžiui, sudėtingos procedūros, e, kontrolė prie sienų ateityje iš tiesų padidins keliavimo kainą, paveiks paslaugų kokybę pasienio kontrolė ir naujos procedūros iš tiesų padarys, kad keliauti nebebus turistams taip lengva. Na, o dėl teisės būti e, šalies teritorijoje, žinau, kad e, na, tai liečia ne tik tai turizmą, bet vis, visgi yra labai didžiulis neapibrieštumas. Pašto paslaugos Po breksito situacija reglamentos taisyklės, e, kurias patvirtins UPU e, ir CERP. Tačiau kai kurios e, prievalės kurias prisėmė Junktinė karalystė pagal pašto paslaugų direktyvą, taip, taip pat e, galėtų būti ne, nebeprivalomos, e, galėtų jų atsisakyti. Junktinė karalystė taip pat galėtų nuspręsti e, suteikti išskirtinės teisės steigtis, steigti įmonės ir teikti pašto paslaugas dėl siuntų pristatymo tarp valstybinių lygmenių reglamento. Tai nebebūtų privaloma Junktiniai karalystiai ir buvo tikimasi, kad Junktinė karalystė perkels ES reglamentai savo teisę. Taip pat tikimasi, kad Junktinė karalystė ir ES, Junktinės karalystės ir ES pašto techniniai standartai didelė dalim bus suderinti po breksito, nes tai yra tarptautiniai standartai, kurių laikosi abi. Mm, šalis e, ir toliau muitinės e, patikros ir procedūros e, PVM surinkimo tinklų taip pat galėtų būti įtektos. Labai sunku pristatyti visą tai, kas yra studijoje, tai tik tai trumpas pristatymas. Ir, pavyzdžiui, nėra dalių, kur apskritai neapžvelgėme čia, tačiau ataskaitoje tai yra, pavyzdžiui, 11 skyrius, ten yra pristatyti 10 atvejų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 susijusių su dešimčia valstybių narių ir čia na, iš tiesų atlikome scenarijaus analizę tų konkrečių valstybių narių atveju. Na, o dabar, kaip jau pateikėme trumpą pristatymą, galbūt galėtume pristatyti rekomendacijas ir jos išvadas. Aviacijos srityje, na, čia turbūt sudėtingiausia sritis, būtų galima pasakyti, čia labai svarbu pradėti sparčias dėrybas, ypač jeigu nebūtų susitarimo. Uh, reikia greitai pasiekti susitarimu, kad būtų galima užtikrinti, kad tai sistema visą toliau vyktų, oro srautai toliau tvarkingai vyktų. Ir viena iš galimybių būtų tiesiog atspindėti dabartinį susitarimą Kitaip tariant, dvišalių pagrindų sudaryti šitą sutarimą tarp 27 ES valstybių narių Junktinės karalystės siekiant nepertraukiamos veiklos, tai reikštų ir prieigą prie, prie um, E, trečiųjų šalių JAV įsisteigusioms e, oro bendrovėms, nes, e, aišku, iš tiesų sudėtinga situacija, nes, tarkim, savininkai gali būti iš kelių valstybių narių dėl jūrų ir vidaus vandenų. Tai reikia atkreipti dėmesį į ypatingą kapotažo padėtį, reikia skubaus susitarimo, jeigu, jeigu E, nebūtų išstojimo susitarimo. Dėl, geležink, dėl geležinkelių sektorių daktaras Alfonsas, mano kolega, jau paaiškino, e, kokių sunkumų galėtų e, kil, kilti. Ir čia vėlgi reikėtų greito sustarimo. Neižvelgiam labai daug sunkumų na, sausumos kelių atveju, nes Europos Sąjungos e, teisės aktų dauguma yra kilę iš jungtinių tautų ir galim įsivaizduoti, kad jungtinė karalystė irgi yra ir jungtinių tautų susitarimų e, šalis. Tai e, turbūt sutrikimų kelių transporte būtų mažiau. Turizmas vėlgi daug neapibrieštumų yra, daug kas priklausys nuo to, ką darys Junktinė karalystė ir 27 valstybės narės, pavyzdžiui, gali apsispręsti palikti lengvą prieigą, greitą patikrą, at, da, greitai tos eilės būtų, būtų praeinamos, bet galima nus, nuspėti, kad gali būti ir kontrolė, gali būti papildomai vizų reikalavimas, sveikatos reikalavimai taikomi, bet čia neapibrieštas rytis priklausys nuo šalių elgesio, geronoriškumo. Thank you nuo pat pirmos dienos, jeigu Junktinė karalystė išstotų be susitarimo dėl pašto paslaugų, vėlgi yra poreikis e, greitai sudaryti susitarimą, nes kitaip nebūtų jokių garantijų, kad iš, iš, e, iš Briuselio siunčiama siunta nukeliautų į, į Lycą ir nebūtų galima at, atsekti, ar ta siunta nukeliavo ar ne, kaip dabar internetu galima, turime numerį ir galim patikrinti. Uh, E, kurioje vietoje, tarkim, mano siuntinys yra, kad jis pristatytas bus rytoj ir, e, ir mato, matoma yra, e, kuo naudojamas ar, ar Vokietijos, ar Ispanijos, ar Lenkijos paš, paštu. Tai aišku, čia reikės susitarimo kaip įmanoma greič, greičiau. Kokios E, rekomendacijos jūsų komitetui būtų, gal čia per daug užsibrėžiam, e, tai e, atsiprašysiu, bet rekomendacijos būtų tokios. Pirma, manome, kad svarbu sukurti konstruktyvų konstruktyvę bendravimo atmosferą, kadangi reikia, kad būtų tarpu, tarpusavėje e, pripažįstamos taisyklės, jeigu e, Junktinė karalystė iš, išstoto be e, susitarimo, kad būtų abiejų šalių supratimas, kad reikia greitos reakcijos, kad viskas vyktų nepertrukimai. Tai, tai kreipiame dėmesį pristatymo metu. Ir dar kalbant teisinę kalbą, e, na, e, nenoriu čia aišku kištis į kolegos e, sritį, bet galima pasiekti spartaus sutarimo, bet dvišalių sutarimų, manau, tai galima gan greitai padaryti. Ir tai būtų mūsų antroji rekomendacija jums, kad jūs paremtumėt, jeigu prireiktų tokius dvišalius sutarimus. Na ir baigiant, norėčiau padėkoti uh, už e, visą e, paramą e, jūsų tarnybų. Ir, ir dirbo ir, ir, ir, ir ekspertai penki, ir peržiūros komitete penki nariai dirbo, rengiant šitą, šitą ataskaitą. Ir norėčiau paraginti visus susipažinti su ją. Dėkui, pirmininkė. Dėkui už pristatymą. iš tiesų eina širpuliai per nugarą, nes pasiekmes, jei nebus susitarta dėl breksito, transporto sektoriui gali būti katastrofinės. Iš tiesų čia nėra ko slėpti. Ir čia galime kalbėti ne tik apie kelių ar geležinkelių transportą, bet e, tas neigiamas poveikis bus jaučiamas ir oro, ir jūrų transporte. Ir dabar iškart nelaukiant pradedame diskusijas. Ponas Piper. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, use my mother tongue. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu vokiškai. Žinoma, Buvo labai įdomu klausytis, kokios sąsajos transporto srityje yra tarp Junktinės karalystės ir ES. Ir jūs kalbėjote ir apie tas dramat, dramatiškas pasiekmes, kurių galima sulaukti. Turizmo srityje, pavyzdžiui. Tačiau aš manau, kad mes šiek tiek pasistumėjom prieki. Nes galima išgirti, išgirsti balsų, kad palankiausias scenarius būtų, kad Junktinė karalystė liktų Europos Sąjungoje. Tačiau vis dėlto gali ir atsitikti taip, kad nebus dėl nieko susitarta. Įvairių atsarginių planų neva egzistuoja, kad oro transporto srityje jau paruoštas dvišalis sustarimas, kad problemų nekilsia transporto įmonės taip pat jau prisitaiko prie sąlygų, kai Junktinės karalystės nebebus ES, pavyzdžiui, British Airways 51 procentą akcijų yra atidavusios į kitų šalių akcininkų rankas. Lufthansa ir kitos oro bendrovės tiesiog jau yra parengusios savo skraidimo tvarkaraščius artimiausiams mėnesiams ir atrodo, kad ta situacija nėra tokia chaotiška. Geležinkelio transporto srityje girdžiu, neva yra jau parengti dvišaliai susitarimai. Taigi yra įvairiausių atsarginių planų, kuriuos bus galima iš stalčių ištraukti iškilus būtinybei ir ta situacija nebus tikriausiai tokia dramatiška, kaip jūs aprašėte. Galbūt kiek kitaip viskas atrodo kelių transporto srityje. Jeigu iš tikrųjų nepavyks susitarti, tai kažkaip tai sunkvežimius e, sausumos keliais teks kontroliuoti ir jeigu, pavyzdžiui, Doveryje jungtinė karalystė uždarytų e, magistralę, ir nukreiptų aplink sunkvežimus 15 km apylanką, tai čia pasiekmes būtų tikrai nekokios. Tačiau iš esmės netgi ir nesusitarus reikia tikėtis bus e, susitarta dėl kažkokios konstrukcijos, struktūros, kuri leistų Junktinė karalystė aktyviai bendradarbiauti su ES. Ar jūsų manimų dėrybos transporto srityje jau taip pasistumėjo, kad viską būtų galima per naktį pakeisti, taikant naują sistemą? Kita vertus, kodėl problema jūsų manimų sausumos transporte neva esanti mažiausia. Dėkuoju, dėkuoju už labai išsamų temos pristatymą. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie galimą poveikį bendram vidaus produktui. Kokį metodą jūs taikėte apskaičiuodami šitas pasiekmes ar uh, skaičiavote tik tai importo ir eksporto apyvartą, ar taip pat pasitelkėte papildomus uh, duomenys, papildomą statistiką. Be to, juk yra ir tokių sektorių, kurie gaus uh, naudos, jeigu nebūtų pasirašytas joks sustarimas. Kitas dalykas - oro bendrovių likimas dabartiniais galiojančios taisyklės verstų jungtinės karalystės oro bendroves persikelti ir steigtis kitose ES valstybėse. Ar tokios pasiekmės jūs ne, neprimėte domen? Bet to žiniasklaidoje vis pasirodo informacijos apie Gibraltarą tarp Ispanijos, Junktinės karalystės buvo kalbama apie tam tikrą įtampą, taip pat apie tai, kad tiesiog čia jau nebegalios vidaus rinkos taisyklės ir tuomet pasiekmes pajus darbuotojai. Darbuotojams ir šiandien kyla problemų važinėti iš vienos sienos į kitą pusės į kitą valstybę ir atgal. Ir dar vienas dalykas. Teritorija, kurioje ES teisės aktai nebebus visapimti taikomi, ko gero pajus ir kitas pasiekmes. Maisner. Aš neišklausiau visos jūsų informacijos, visų pranešimų, atėjau tik tai į jūsų pasisakymo pabaigą, tačiau po referendumo rezultatų paskelbimo iš tikrųjų oro bendrovės kreipėsi į mus politikus netgi iš JAV, teikdamos, kad į visą šitą dėrybų paketą reikėtų neįtraukti oro bendrovių, nes neva pasiekmes gali būti katastrofiškos. Todėl man visiškai nenuostabu, kad yra kuriami įvairiausi atsarginiai planai, kadangi niekas nežinojo, ko galime tikėtis. Aš irgi manau, kad transporto srityje yra tiek daug problemų, kad tiesiog geriausias variantas būtų Junktiniai karalystiai pasilikti ES. Nežinome, kaip iš tikrųjų tai, kaip, kaip viskas atsitiks, jeigu bus pasirašyta pernai laikotas sutartis, tai bus vienas variantas, jeigu niekas nebus pasirašyta, tai tuomet turėtume turėti omenyje, kad sunkumų sulauks ir Junktinė karalystė, ir Europos Sąjunga. Man kyla du klausimai. Vieną paminėjo Markus Piper. Kaip spręsime sunkvežimių eilių problemą, jeigu dabar sunkvežimis yra e, tikrinamas ne ilgiau kaip 3 minutės, o jeigu tas patikrinimas pasitęs iki 5 ar 15 minučių, tai įsivaizduokime, kokias kokie kamščiai susidarys. Bent to aš girdėjau, kad JASA bent jau oro bendrovių, oro transporto srityje galvoja apie Junktinės karalystės oro bendrovių papildomą sertifikavimą. Oro transporto problemos iš esmės buvo aptarnėjimas pakankamai plačiai, kadangi būtent čia šioje srityje gali kilti daug problemų. Ačiū, ponė Maisner. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch für die Erläuterung und den Bericht. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegoms už pranešimus. Mes visi žinojame, kad e, pralaimės abi šalys, ypač jeigu nebūtų pasirašytas susitarimas. Dabar mes puikiai tai suprantame, tačiau gyventojai to nesuvokia ir ilgai nesuvoks, kadangi niekas e, neskaitys 170 puslapių e, studiją. Junktinėje karalystėje ir likusiose 27 valstybėse turės susivokti visi ir atsakyti į visiškai paprastą klausimą, ar jūs to iš tikrųjų norėjote. Ir jeigu Junktinė karalystė pasakys, kad mes viso to norėjome ir siekime ir turėjome omenyje ir tas neigiamas pasiekmes, manau, kad tai turi žinoti visi. Kliūn. Ačiū už pranešimus, aš pavėlavau, atėjau iš kito posėdžio. iš tikrųjų nepasirašius jokio susitarimo turime rengtis pasiekmėm, pasiekmėms, tačiau vis dėlto tikėtis, kad toks susitarimas bus pasirašytas. Taigi reikia rengtis. Kitos valstybės šalia Jungtinės karalystės taip pat turi kažkokiu būdu ieškoti tarp savo oro uostų, užtikrinti sąveiką, kad būtų galima e, bendradarbiauti ir kad būtų užtikrintas abipusiškumas. Tai yra pakankamai sunku visoms šalims. Mm, mes čia kalbame ir apie oro transportą, taip pat e, e, jūrų uostus, jūrų transportą ir žinoma labai įdomios išvalgos pateiktos šitoje studijoje. Iš tikrųjų, Junktinės karalystės e, gyventojai balsavo, o kitą savaitę turės apsispręsti ir parlamentas ir tikimės, kad bus atsižvelgta ir į šitą dokumentą ir į gairias, kuriuose yra siūlomas kelias, kaip elgtis ateityje. Pirma, norėjau pasakyti, kad e, iki Junktinės karalystės išstojimo liko kiek ilgiau negu 3 mėnesiai, tačiau visiškai neaišku, kuo baigsis darybos. Antra, ir tai yra susijęs su pirmoju aspektu. Jeigu mes nesudarėsime dėl nieko daugiau negu per tuos trejus metus, tai konstatuosime, kad laiko pritrūks ir kad temos yra per daug sudėtingos. Ir apskritai, nežinia, Rinktinė karalystė yra koks nors šturmanas už laivo šturvalo. Kaip ten bebūtų, reikia tikėtis, kad susitarimas bus pasirašytas tarp Junktinės karalystės ir ES ir kad visi procesai vyks sklandžiai ir kad bus pasirašomas dvišalės uh, sutartys. Tačiau tarp valstybių narių ES nėra jokių dvišalių sutarčių. Vis tos dvišalės sutartys turės būti pasirašomos su ES, o tai reiškia, kad per du mėnesius nieko nepavyks susitarti dvišalių pagrindų, tuo labiau, kad tas teisėkuros procesas įtraukė tris institucijas ir tie procesai tiesiog nebus taip greitai mm, pakeisti. Iš tikrųjų, per tris mėnesius institucinės sąrangos požiūrių nelabai ką bus galima pasiekti. Aš tikiuosi, aš tikiuosi, kad tos katastrofiškos situacijos mes nesulauksime, kaip buvo kalbėta Bet kita vertus, aš nesu įsitikinęs, kad jeigu mes nieko nepadarėme per tris metus, ką nors pasieksime per du mėnesius. Ačiū, ačiū už jūsų informacijos pristatymą, už labai išsamios, išsamaus tyrimo pristatymą ir rekomendacijas. Aš norėčiau pateikti tik tai vieną klausimą. Jūs kalbėjote apie oro transportą ir apie tai, kad Junktinė karalystė gali turėti nesažiningos naudos, kadangi nedalyvaus ES e, taršos e, leidimų prekybos sistemoje. Galbūt jūs pakomentuotumėte tą galimą nesažiningą naudą, kurios gali turėti Junktinė karalystė, pavyzdžiui, Junktinės, Junktinės karalystės oro bendrovės ir kitos bendrovės, kokios nesažiningos naudos jo gali turėti. Ir kaip tai paveiks kitas ES 27 valstybių oro transporto bendroves iš tikrųjų kokie, kokiais grėsmės kyla 27 ES valstybių bendrėjai. Kas dar norėtų klausti? Nėra norinčių. Aš norėčiau pateikti du klausimus. Ar galėtumėt pasakyti konkrečiai, koks regionas, kuris pajus tiesioginį poveikį? kadangi kalbame apie tiesioginę sieną su Junktinė karalystė, tai yra valstybė Prancūzija. Ir kuris regionas bus konkrečiai paliestas, neigiamai įtakotas ir koks konkretus sektorius. Jūs kalbėjote apie Vokietiją. Jūs sakėte, kad poveikis bus panašus, tačiau ko gero regionas bus kitas. Todėl pakalbėkite, kokio poveikio gali tikėtis atskiri regionai. Rikė ir Piper pateikė klausimus apie tai, kad yra, jeigu bus pasirašomas dvišalės sutartis, tai kils esminių problemų, kadangi parlamentas ir mūsų komitetas nebus įtraukti į šitas darybas. Todėl transporto komitetui kiltų didžiulės problemos, arba mes matytume daugybę problemų. Ir dar vienas klausimas, techniškai vertinant, ar šiandien galėtume įvertinti tuos kaštus susijusius su infrastruktūra, kad vėl būtų atstatyta siena tarp ES ir Junktinės karalystės, kiek tai kainuotų. Ir aš tačiau, kad atsakytumėt į šitą klausimą, atsakytų Francisko. Much, uh, Dėkui, ponė pirmininkė. Daug klausimų, tikiuosi, nepamiršiu ne vieno ir kolegos prisijungs, kai norės dar papildyti tai, ką aš sakau. kai sakėm, kad kelių transporto sektoriuje situacija nebus tokia sudėtinga, tai turėjom galvoje, kad kitom transporto rūšim reiks teisinio pagrindo. O kelių e, transporte yra jau reikalingas teisinis pagrindas. O kities, kitose sektoriuose nėra teisės aktų kurie būtų formaliai patvirtinti, oficialiai patvirtinti. Tai yra, reikia teisės aktų, kuriais remiantis galėtume veikti. Tai dėl to kiti trys transporto sektoriai, skirtingai nei kelių, transportas patenka į sudėtingesnę situaciją. Dabar skaičiai. Mes naudojamės Eurostato medžiaga, nes per tuos keturis mėnesius, kuriuos turėjome šiam tyrimui, tikrai negalėjome rasti laiko duomenų rinkimui, bet Eurostato duomenys yra labai išsamus ir jais galėjome naudotis. Taip pat profesorius Belkė iš instituto Esene, e, jo duomenimis irgi naudojomės Ir mūsų tyrimė buvo skaičiuojama, kokį poveikį breksitas ir tas ne, ne, negalėjimas susitarti padarys BVP. Tai ES BVP nukentės tik 0,4 procento, o Junktinės karalystės BVP tas neigiamas įtaka ta neigiama įtaka Junktinės karalystės BVP sudarys 4 procentus. Taip pat su Gibraltaru išsamei situacijos dėl Gibraltaro nenagrinėjome, nes kai darėm tą tyrimą, dar nebuvo jokio susitarimo pasiūlymo dėl Gibraltaro. Todėl mūsų tyrimė apie Gibraltarą ne, nekalbama. Ir galbūt kolega Rafaelė pakomentuos, kaip sustarimo nebuvimas būtų naudingas Junktinės karalystės oro vežėjams. Mes tyrime sakome, kad yra tokia galimybė, bet realiai nemanome, kad atsiraš kažkokios naudos, kažkokių privalumų oro vežimo sektorio Junktinės karalystės oro vežėjams lyginant su kitais transporto sektoriais mes manome, kad sumažės konkurencija tiek Junktinėje karalystėje, tiek 27 valstybių ES, nes rinka mažesnė pasidarys ir bus mažiau įmonių konkuruojančių tarpusavyje, taigi mažiau konkurentų. Mes manom, kad labai svarbu būtų parodyti politinę valią, kad sukurtų politikai tą teisinį pagrindą veikti toliau. Nes be to teisinio pagrindo tikrai situacija nebus pati lengviausia. Bet e, suprantame, kad teisėkuros procedūra užtrunka pakankamai ilgai, bet mes neturim kol kas tų reikalingų teisės aktų, reikia, kad jie būtų. Aš atsakysiu į paskutinį pirmininkės ir pono Rikė klausimą. Ir vėlgi pakomentuosiu taip pat ir oro sektorių, aviacijos sektorių. Ar yra dvišaliai sustarimai, ar nėra? Dabartinė sistema tokiu principu pagrista. Bet kokia oro įmonė gali iš, laisvai skraidyti iš vieno ES oro uosto į kitą. O ta oro vežėjo įmonė, kalbama apie kontrolę ir nuosavybę, kad mm, ta kontrolė ir nuosavybė priklauso kuriai nors ES valstybei nariai. O kalbant apie tą sustarimo nebuvimą, tai B planą turi parengę privatus vežėjai. Valstybiniai neturi. Ir Junktinės karalystės vežėjai yra tam pasirengę. Jie savo akcijas perdoda ne Junktinės karalystės, tada nusavybėn, o kuriai nors ES valstybės narės oro vežėjo nusavybei. Tai tuo būdu Junktinės karalystės oro vežėjai taps ES oro vežėjais. O ES oro vežėjai negalės laisvai skraidyti į Junktinę karalystę, jei nebus susitarimo su Junktinė karalystė. Tai arba turi būti susitarimas, arba turi būti dvišaliai sustarimai, arba turi būti 27 ES, ES iš 27 narių susitarimas su jungtinė karalystė. Turime, ES turi panašius susitarimus, pavyzdžiui, su Brazilija, Maroku ir JAV. Taigi mes čia irgi ne nuo nulio atsispiriame, nes jau turime uh, pavyzdžius susitarimų, jau yra veikianti susitarimai, kaip užtikrinti laisvą judėjimą tarp ES ir ne ES valstybių. Bet aišku, kad e, tam visam europiniam teisėkuros procesui reikia laiko. O apie regionus aš dar klausiau. Kokie regionai labiausia nukentės? Prancūzijos šiaurė turės problemų. Tai čia trys regionai yra paminėti. Normandija, Bretanija ir ta aukštoji Prancūzija, Haute de France, nes e, šie regionai labiausiai naudojasi jūrų transportu ir tunelių po Lamanšų. Taigi būtent čia jausim daugiausia problemų. Į tą reikia turėti, tą reikia turėti uh, galvoje. Ir yra atitinkami tyrimai, kur galima tą informaciją rasti. Ar būtų dar klausimų? Jei ne, tai labai norėčiau padėkoti už šio tyrimo pristatymą. Ir matome, kad jei susitarimas su Junktinė karalystė nebus pasiektas, tai rezultatai to gali būti katastrofiški ir dėl to nukenties atskiri Europos regionai, priklausomai nuo sektoriaus. Ir transporto srityje tikrai situacija bus bloga. Taigi, dėkoju už pristatymą, kuris tikrai nėra optimistinis, kaip nebūtų gaila tą pasakyti, bet mes turim žvelgti realybei į akis ir pasiruošti visiems galimiem dalykam. Tikrai paplaukime, nes labai verta.